dėl bendrų procedūrų ir priemonių kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo, kiek tai susijęs su bendru pertvarkymo mechanizmu ir bendru bankų pertvarkymo fondu. Dėrybų rezultatai. Noriu kreipti dėmesį į tai, kad šios diskusijos metu nebus pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžių, taip pat nebus taikoma melinosios kortelės procedūra, nežinau dėl kokių priežasčių, tačiau toks buvo priimtas sprendimas. Taigi, steiksime dabar galimybę pasisakyti frakcijų atstovams. Pirmoji Europos liaudės partijos frakcijos vardu kalbės ponia Vartman Kol. Ačiū, ponia pirmininkė. Manome, kad reikia prieš Europos parlamento rinkimus baigti kurti bankų sąjungą, todėl šiandien privalome patvirtinti vieningus darybinius įgaliojimus dėl bendro pertvarkymo mechanizmo. Dėl darybinių įgaliojimų buvo balsuojama tinkamuose komitetuose ir pritarta jiems didelė balsų dauguma. Šis balsavimas plename posėdėje turėtų tapti E, atitinkamų signalų tarybai, pademonstruojant, kad e, parlamentas ir jo frakcijos yra vieningos. Džiaugiamės, kad diskusijose prieš tai dalyvavo pirmikaujančios Graikijos atstovas ir e, tai parodo, kokį dėmesį ir svarbą pirmikaujantį šalis šiam reglamentui teikia. Tačiau pirmininkaujantį Graikija negali pradėti dalyvauti darybose, nes Ekofino taryba nesutikė atitinkamų jai įgaliojimų. Taigi turime viską pradėti tinkamai nuo pat pradžių. Kuomet darėjomės dėl stabilumo ir augimo pakto, mes <clears throat> siekiame bendrų taisyklių, daugiau objektivumo ir galiausiai sugebėjome pasiekti sustarimą, dėl to šešių teisės aktų rinkinys buvo vertinamas kaip geras ir tinkamas susitarimas. Dabar tačiau e, taryba palieka svarbiausius sprendimus dėl bankų pertvarkymo valstybėms narėms. Todėl sunku įsivaizduoti, kaip tokiamis priemonėmis būtų galima veiksmingai pasiekti užsibrieštų tikslų priimti sprendimus, <clears throat> nekalbant jau apie tai, e, kaip būtų galima užtikrinti bankų veikimą kuomet būtina jas pertvarkyti per 48 valandas. Kalbant apie pertvarkymo priemonės, mes norime užtikrinti, kad e, tuomet, kai bankams reiktų pagalbos, atitinkama pagalba turėtų suteikti akcininkai ir investuotojai, tačiau taisyklės turi galioti visur vienodai, nepriklausomai nuo to, kokiose valstybėse narėse bankai veikia. Taip pat reikia užtikrinti vienodą prieigą prie fondų išteklių ir šioje srityje e, taip pat e, e tarybos pozicija nėra tinkama dėl bankų pertvarkymo fondo, kuris yra pas, e, suskaidytas į atskiras dalis. Taigi mes tokiu būdu e, rizikuojame, kad e, šios e, naujos bankų pertvarkymo institucijos reputacija nebus pakankamai rimta ir e, tvirta. Taip pat reikia užtikrinti atitinkamus svertus bei vienodas taikomus mokesčius ir taikyti abipuziškumo principą, kalbant apie bendrą pertvarkymo mechanizmą, jis turi būti iš tiesų bendras ir pertvarkymo fondas taip pat turi būti bendras, reikia sukurti tokią sistemą, į kurią įmokas mokėtų bankai ir mūsų frakcija, siūlydama teikdama tinkamus pasiūlymus, nori apsaugoti mokesčių mokėtojus nuo bankų žlugimo, nuo naujų krizių. Taryba pasiūlė priimti tarp vyriausybinį laikiną susitarimą. Mes e, vertiname tokį pasiūlymą labai atsargiai, nes nemanome, kad tarp vyriausybinis metodas gali atnešti tinkamų sprendimų, nes e, manome, kad būtina laikytis e, konstitucinių reikalavimų ir norime, kad mums būtų pateikti atitinkami įrodymai dėl konstitucinio teisėtumo. Kalbant <clears throat> apie bankų įmokas į E, pertvarkymo fondą mes suvokiame tam tikrus abejojimus iš valstybių narių, tačiau negalime pritarti tarp vyriausybiniam susitarimui, kuris apreiptų tiksliau, e, kuris paliktų valstybėms narėms svarbiausius sprendimus susijusius su nebanku pertvarkymu. Svarbiausius sprendimai turi būti priimami čia, o ne tarybos pastate. E, trilogai yra vienintelis formatas, kurį pastelkus būtų galima diskutuoti su parlamentu. Palankiai vertinu antradienio diskusijos metu išgirstus pono Barnie argumentus. Jūsų pirmis pasiūlymas dėl bendro perkūrimo mechanizmo yra tinkamas pagrindas, e, nuo kurio galime atsispirti ir mes e, tikimės, kad jūs ir toliau nusakliai sieksite, kad ta sistema būtų įgyvendinta. Taip pat mes manome, kad būtina greitai pasiekti sustarimą, tačiau ne bet kokią kainą. Bankų sąjungos kūrimas yra. Uh, Europos liaudės partijai ir jos frakcijai labiausiai rūpimas klausimas per paskutinius kadencijos mėnesius. Pertvarkymo mechanizmas yra būtina sudėdamoji dalis bendrame projekte, kad atkurtume piliečių pasitikėjimą, turime atkurti e, sėkmingai veikiančią finansų sistemą, užtikrinti galimybės verslui namų ūkiams gauti paskolas ir apsaugoti bankus nuo žlugimo, taip pat apsaugoti piliečių santaupas. Bankų sąjunga yra labai svarbi prielaida, kad būtų atsakytas pasitikėjimas finansų sektoriumi atgavinta ekonomika, LP puikiai supranta, kokia mums atsakomybė tenka ir mes dabar balsuosime dėl šio pranešimo, siekdama pasiūsti rimtą vienybės signalą. Ekonomikos pinigų komitete buvo patvirtinta mūsų pozicija ir tikimės, kad tai pritars visas parlamentas. Mes nekeisime ir nekeičiame savo darybinės pozicijos, tik pakartojame praėjusiu metu gruodžio mėnesį išreikštą nuomonę ekonomikos komitete. Mes paliekame e, darybų duris atviras ir tikimės, kad taryba e, galiausiai prabus iš, iš letargo miego ir e, pradės darybos, kurias galime tikėti, tikėtis baigti iki Europos parlamento rinkimų. Esame nusteikę konstruktyviai, tačiau negalime pritarti bet kokiam susitarimui ant kortos pastatyta bankų sąjungos kūrimas, tačiau ji turi būti sukurta tingiamai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Vortman Kol. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponui Svobodai suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, komisijos nariai, gerbimi kolegos. Mūsų signalas yra labai aiškus, kalbu apie savo frakciją. Pirmiausia, mes norime sprendimo, tačiau Tai nėra tarybos siūlomas sprendimas, jis mums neprimtinas. Antras dalykas, mes norime, kad būtų greitai apsispręsta dėl įgaliojimų tarybai. Jeigu taryba į viską žiūri rimtai, tai bent jau dabar ji turi greitai reaguoti ir suteikti darybas, e, įgaliojimus darybams, kaip galima greičiau. Jeigu pasižiūrėsime į tą laiką, kai vadovų taryba nusprendė e, sukurti bankų sąjungą ir jeigu pasižiūrėsime, kas vyko e, tuos visus mėnesius e, po to, taigi ne mūsų kaltė yra, kad mes neturime iki šiol banko bank, sprendimų. Gerbiamas e, kalbėtojų. Vertimas į prancūzų kalbą girdisi vokiškame kanale. Ponas Langenas <laughs> skundžiasi, kad girdi prancūzišką vertimą į prancūzų kalbą savo ausinėse. Kad tarybos atstovų nėra salėje, tai yra daug didesnė problema. Apie ką dabar mes čia diskutuojam? Apie tai, kad tarybos atstovų nėra, ar apie tai, kad vertimas veikia netinkamai? Na ar vertimas į vokiečių kalbą dabar jau veikia sklandžiai. Ne, ponas Langinas jau vėl patenkintas. Aš jam po to galėsiu dar ir vokiškai viską pakartoti. What, what real... Taigi kokia yra uh, tikra problema mums? Būtent tokia tarybai nepatinka, kad tikra Europinė institucija, parlamentas, taip pat ir komisija. Mm kita institucija e, vis daugiau galių turi europinės klausimus spręsti. Ir tai yra europinis klausimas. Matome vis daugiau pavyzdžių, kai taryba, ministrai sako, e, mes galime sutarti iš principo, iš esmės, bet mes patys norime viską daryti. Ir taip sako ministrai, bet mes turime paaiškinti savo piliečiams ir atėjusiems čia, svečiams, lankytojams, kad e, tai yra neveiksminga, nes tam, kad būtų pasiekti susitarta taryboje, nors yra 38 nariai, yra kur kas sudėtingiau negu e, susitarti parlamente, kai mes visi balsuojame ir bendratarbiaujame sutelktai. Tarybos pasiūlymas yra neveiksmingas, dėl to atmestinas. Taryba pasirinko teisinį pagrindą, kuris galbūt ir yra teisingas, tačiau galiausiai tai yra politinis sprendimas, nes kitas teisinis pagrindas uh, E, užtikrintų bendrijos metodą, komisijai ir parlamentui e, tektų didesnis vaidmuo. Tai kodėl pasirinktas tas tarp vyriausybinio bendradarbiavimo teisinis pagrindas? Todėl, kad norima išlaikyti nacionalinę įtaką. Tačiau bankų sistema nebėra nacionalinė sistema, tai yra Europos bankų sistema ir dėl to mums reikia europinių sprendimų, o ne e, nacionalinių sprendimų sumos. Kitas dalykas Mes turime taip pat piliečiams paaiškinti, kad bankų sąjunga tai nėra kažkas daroma bankų labui, tai yra e, veiksmai piliečių labui, e, piliečių, kurie bijo, kad jie praras savo indėlius, kurie bijosi, kad negaus paskolų ar kad jiems kils problemų, kai bankas e, žlugs. Ir tai yra projektas jie su piliečiais, o ne bankais. Kodėl yra svarbu? užsitikrinti tvirtą europinį sprendimą. Jeigu aš viską įsiskai, suprantu teisingai Financial Times, e, ką rašo gerbės kolega Kelahanai. Britanija e, bando jau apeiti kai kurias taisyklės, dėl kurių buvo apsispręsta, pavyzdžiui, dėl premijų bankininkams ieškoma būdų, kaip tas premijas padidinti, gal teisiškai viskas yra ir teisinga, bet turinys koks yra, mūsų taisyklių turinys yra apeinamas bankuose. Ir pritariu tam, ką sakė kolegija Vortman Kol, dabar atėjo laikas e, priimti sprendimą, kuris neužrautų naštos mokesčių mokėtams, bet patiems bankams. Ir kaip aš e, sakiau, šis mechanizmas nėra geras mechanizmas. Procesas e, užtruks ilgai, kol bus priimtas sprendimas ir mes turime pasakyti savo nuomonę dėl mechanizmo. Mums labai tiko tai, kad komisija galiausiai priims sprendimą dėl to, reikia pertvarkyti banką ar ne. Ir reikėtų grįžti, būtų gerai grįžti prie to sprendimo ir mes turėtume rasti geresnį sprendimą negu kad dabar, nes e, dabar numatytas labai penelik. E, sukomplikuotas procesas, e, matome, kyla gaisras, tada kreipiamas į tarybą, ji turi kažką pasakyti. Ir jeigu kažkas, pavyzdžiui, atvežamas yra į prieimimo skyrių ligoninėje, tai nebe ieškoma, kas nuspręs, kas, e, ką reikia daryti. Gydytojas pats nusprendžia, ką reikia daryti, taigi ir mes turime veikti ryštingai. Antras dalykas - laikas. Dešimt metų yra pernelyg ilgai fondui sukaupti, nors kai kurie savo, kad nepakanka to laiko. Kai kurie argumentai, kai kurie siūlo sutrumpinti laikotarpį iki penkerių metų. Bet silpnesnės šalis tada turės mokėti kur kas daugiau ir tai bus joms papildoma našta. Mes turime e, kažkokią susirasti atsarginę situaciją. Pavyzdžiui, bankai galėtų kreiptis į kapitalo rinkas e, su garantijomis, kurios būtų suteiktos, kad galėtų rasti tų trūkstamų lėšų. Tai yra du pagrindiniai klausimai, kuriuo mes turime reikalauti iš tarybos. Ir galiausiai noriu pirmiausiai padėkoti darybininkų komandai Tikrai pasitikiu visiškai jie. Ja. Matau vienybę, matau tvirtą poziciją mūsų darybininkų komandos. Jūs nesutinkate su tuo? E, manau, kad reikėtų, jog visi pritartų tokiai pozicijai. Bet darybininkų komanda turi aiškę poziciją išdėstyti, kuri yra mūsų frakcijos pozicija. E, blogas sprendimas nebus tinkamas. Mes nesame pasirengę taikstyti su bet kokiu sprendimu, kad tik dėl to, kad tik susitartume greitai. Jeigu bus blogas sprendimas, tai paskui bus sunku pagerinti tą sprendimą. Dėl to mes, kaip socialdemokratai, frakcija prašome, kad taryba suteiktų įgaliojimus ir e, pirmininkė reikia mums kreiptis tarybą, nebelaukime vasario 17-18 kitos savaitės pradžioj reikia jau turėti, e, užsitikrinti mandatą ir pradėti darytis. Mes norime sprendimą, bet mes nesame pasirengę taikstytis su prastu sprendimu, nes tikrai tai nebus geriau. Ačiū panas Švobodui, liberalų ir demokratų frakcijos vadu, kalbės panas Verhofštatas. Pirmininkė, pirmasis klausimas, kurį norėjau iškelti. Kur yra taryba šiuose diskusijose? Mes siunčiame e, signalą e, tarybai, ne ponui Barne, nes jisai visiškai sutinka su mūsų nuomonė palaiko, kad mes e, kreipiamės tarybą, tai kodėl jos nėra? Tai nėra, e, ponia Kalakanai, e, žiniasklaidai. Jūs e, galbūt ir neremete. E, tų dalykų, bet pirmininkaujantį šalis, kodėl jos nėra, ji turi pateikti mums naują pasiūlymą ir ponas Svoboda yra visiškai teisus, yra visiškai neprimtina tai, kad ko, kada turi vykti kita kofino tarnyba, ponia Barnė, 17 vasario. E, tik tai tada bus suteikti nauji galiojimai. Mes dabar prarasime dvi savaitės. Papildomi prie tų visų mėnesių, nes e, ponė Svoboda taryba prieimė sprendimą dėl Bankų sąjungos 2012 m. birželio mėnesį ir šiandieną ji negali apibrėžti naujų įgaliojimų, kad būtų galima e, tęsti darybą su parlamentu. Bet kalbėkime atvirai, jau keletą kartų esame sakę, kad tarybos pasiūlymas yra neprimtinas ir mums reikia naujo pasiūlymo. Koks yra esminis dalykas? še, prieš šešerius metus prasidėjo finansų krizė, prieš šešerius metus, o mes kol kas dar nerandame išeities, nemokame, e, nežinome, kaip išspręsti bankų krizę. Pasižiūrėkime, ką amerikiečiai, amerikiečiai padarė. Per metus nuo krizės e, pradžios rekapitalizavo e, bankus ir e, išsprendė problemą, ką švedai darė, kai kilo nekilnojamų turtų ir bankų krizė. Jie greitai išsprendė problemas ir japonai. E, 15 e, metų jiems užtruko Japonijoje, kol jie rekapitalizavo bankus ir e, šalis e, stagnavo, ekonomika šalies ėmė stagnuoti. Aš pirmininko prašau, kad jūs sutelto parlamento vardu parašytumėte laišką tarybos vadovui ir pasakytumėte, jog mums tai nepriimtina ir paprašytumėte, kad būtų paspartintos darybos taryboje, kad uh, būtų e, suteikti nauji galiojimai. Antras dalykas dėl spartos. Visi sutinka, kad visi mato, kas yra tarybos pasiūlyme. Tai kaip trabantas, e, kaip važiuodavo, tai yra ilga, lėta procedūra, bet reikia gal McLareno ir Ferrario, e, jeigu nori išspręsti banko problemą tikrai greitai. Ir galiausiai dėl teisinio pagrindo. Aš žinau, kad yra vienintelis geras teigiam, teisinis pagrindas, tai yra 114 straipsnis. Kodėl? Todėl, kad kalbam apie pinigus. Tai yra privatus įnašai, bankų privatų įnašai. Tai nebus privačios lėšos, viešosios lėšos. Dėl to 114 straipsnis yra teisingas teisinis pagrindas. Bet aš jau girdėjau, kad kai kas nori kompromisų, kažkokių susitarimų dėl to, Galbūt reikia saulėlydžio e, nuostatos šiame tarp vyriausybinėme susitarime, kad visa sistema paskui būtų ta, kad visai sistemai taikoma bendrijos teisė, mes sakome, galima pradėti nuo to, bet po dviejų, penkių metų tarp vyriausybiniai dalykai turi e, tapti bendrijos teisė. Ar tai yra gerai? gal geriau negu tarp vyriausybinis sutarimas e, nuolatinis, bet pradėkime darybą su taryba, kad būtų laikomas 114 straipsnio, jeigu tarybos teisininkai kartu su komisijos ir Europos parlamento teisės tarnybomis, jeigu visos trys teisės tarnybos pasakė tą patį dalyką, tai yra stebuklas, aš pasakyčiau nes e, paprastai tos e, teisės tarnybos pateikia skirtingas išvadas, o dabar jos sutampa ir tik tai viską daro viena šalis, tai yra didžiausia šalis pirmininkė, kuri prieštarauja tarp. Ir mes tam ir vėl galvojame apie tarp vyriausybinę sistemą, kuri būtų už sutarčių. Ir tai yra neigiamas dalykas, turintis neigiamų pasiekmių Europos parlamento įgaliojimams. Ačiū. Ačiū ponui Ferhofstadų žaliųjų frakcijos vardu, ponas Kombenditas kalbėti. Pone pirmininkė, mėlyji kolegos. Žinote, Giverhofstadas nuo 2012 metų birželio, birželio protingai sako. Ir, e, kodėl taryba elgesi dabar taip? Parlamentas ir taryba e, žino, kad jeigu parlamentas padarys spaudimą paskutinėme etape, tai e, žinome, kad buvo galiausiai atsisakyta bankų sąjungos ir paskutiniu momentu, kai reikėjo spręsti biudžetą ir panašiai, e, per atsi visišką atsitiktinumą pamatėme, kad pusė tarybos sprendimo buvo perimta ir parlamentas su juo sutiko. Galbūt, kaipgi sakė, e, mes po trijų, dešimt ar penkių metų pamatysim, ar buvo galima padaryti kažką kitaip. Būtent todėl ir e, dabar nėra tarybos. Kuo arčiau rinkimai, E, kuo parlamentas darosi, jaučiasi labiau spaudžiamas, tuo mažiau taryba reiškiasi. Todėl ir atrodo, kad tas institucijų bendradarbiavimas darosi sunkus 114 ar 352 straipsniai e, yra cituojami, bet mes čia kalbame tik apie rinkėjų pinigus. E, Vokietijos konstitucinis teismas čia neturi nieko bendro. Privatus pinigai, privatus bankai, kurie yra uh, E, tarptautinio masto bankai e, turės mokėti. Deutsche Bank, pavyzdžiui, verslą vykdo visoje Europoje. Unicredit bankas. Didžiausia apyvarta turi Vokietijoje. Todėl baigime mes kalbėti ir meluoti piliečiams. Mes kalbam apie ne piliečių pinigų apsaugojimą, ne. Mes kalbam apie tai, kad turi būti rastas pertvarkymo mechanizmas privatiems bankams Būtent dėl to valstybės, tokios kokios jos yra dabar, negali e, pasirašyti po tuo mechanizmu. Parlamentas turi aiškiai pasakyti, kai kalbame apie e, piliečių apsaugos organizavimą ir apie e, tokios sistemos sukūrimą, kad, ne, kad bankai nebegalėtų kreiptis į valstybę piliečius ir sakyti, kad mes žlungam, tai jūs dabar mokėkit tai turėsime galiausiai sukurti Europos mechanizmą, kuris yra reikalingas. Tai, kas dabar yra, yra neįtikėtina. Kai kurios valstybės taryboje e, siūlo keistų dalykų. Valstybė po valstybės demonstruoja, kad mes nesugebame būti solidarūs. Silpniausi išlieka silpni, stipriausi išlieka stiprus. Taigi, būtent tą mes turėjome vienas kitam pasakyti. Europos parlamentas turi atmesti šį dokumentą. Vienintelis būdas e, laimėti, e, jei būtų, jeigu parlamentas perskaitytų ir kartotų tai, kas yra e, pasa, pasakoma šūkiu, geriau jokio sprendimo negu blogas sprendimas. Mes negalime priversti tarybos vienaip ar kitaip elgtis. E, mes sakome taip, mes galim sutikti su tuo ar tuo, jeigu bus rastas toks ir toks sprendimas, bet tokiu būdu dirbdami mes tik pralaimime. Aš manau, kad tie, kurie derasi labai aiškiai ir parlamento pirmininkas pasakys labai aiškiai, e, kas iš mums iš tiesų rūpi. Mes matėme taryboje vykusios diskusijos video įrašą. Mes e, galėjome per interneto tiesioginę transliaciją stebėti tas diskusijas ir matome, kas vyko. 27 kitos vyriausybės ir Vokietijos vyriausybė m, turėjo pamatyti tai, ką mes e, norėjome pasakyti ir balsuodami dabar mes tą parodysime. Nėra kito sprendimo, yra tik tai bendryjų metodas nes valstybės turi apsaugoti piliečius nuo privačių bankų interesų. Tai turi būti mūsų rinkimų šūkis ir būtent tokį interesą mes turime apginti. Ačiū. Für die Fraktion der ECR hat jetzt das Wort Herr Keller. ECR frakcijos vardu panas Kielanėnas kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Bendrai aš stengiuosi optimistiškai vertinti šiuos reikalus. Manau, kad vieną dieną ir Konas Benditas kažką protingo gali pasakyti. Prieš metus maždaug aš skeptiškai vertinau galimybės taryboje pasiekti susitarimą šiomis temomis bankų sąjungos kūrimo paskutinėme etape. Būkime realistai, kalbam apie labai ženklų suverenumo eurozonoje pasikeitimą. Mes kalbame apie milžiniškas pinigų sumas. E, susitarimas e, yra organizuojamas taip, kad Europos bankai turėtų daugiau garantijų, daugiau tikrumo. Aišku, visos valstybės yra tuos, su tuos interesuotas, nors mano valstybė tai tame procese nedalyvauja, bet vis, nu, vis tiek esame tuos interesuoti. Mes artėjame prie proceso pabaigos ir matome, kad jeigu e, bankai pelnosi, mokesčių mokėtojas negauna nieko, bet jeigu bankai žlunka, mokesčių mokėtojai moka. Aš e, ekonomikos komiteto tekstą mačiau, šiek tiek jį skaičiau, bet aš manau, kad parlamentas turi labai rimtų problemų čia. Pirmiausia, turim užtikrinti, kad valstybės neįeinančios į eurozoną e, turi labai daug e, E, filialų eurozonoje, pavyzdžiui, Čekijos Respublikos, Švedijos bankai e, taip dalyvauja ir jiems šie priimami sprendimai bus labai svarbus. Kitas dalykas, mes turime apsaugoti ES biudžetą, kad jis nebūtų eikvojamas gelbėjant bankus valiuta, e, prie kurios daugelis valstybių narių net nenori prisijungti. Tokios yra mūsų Europos parlamento pagrindinės gairės, bet jos šių dalykų nepakankamai užtikrina. Aš tikiuosi, kad mes kalbėsime aiškiai priimant sprendimą. Kai eurozonos bankai žlugs, mes turime žinoti, kaip elgtis. Eurozonos valstybės e, turi e, tokį mechanizmą, kuriant sudėti galutinius taškus. Bet e, taip pat būtų galima eiti ir kitų kelių ir sukurti labai griežtą struktūrą, kuri sureaguotų labai skirtingais ir lankščiais būdais į skirtingų bankų žlugimus. E, Todėl mes turime koreguoti ir parlamento ir tarybos poziciją, kad rastume sprendimą, kuris būtų naudingas ir pietinėms, ir šiaurinėms valstybėms, ir eurozonos šalims, ir ne eurozonos valstybėms. E, Deja, e, kai kam šiandienos diskusijos ir balsavimas atrodo ne ieškojimas pažangos, ne sprendimo ieškojimas, o institucijų ginčiamasis dėl galios, tuščia žodžiavimas. Netgi ponas Ferhofstadas pasakė, kad uh, Nors iki turėtumėm nukopijuoti Junktinės Amerikos valstijas, E, galbūt ir kitose politikos srityse reikėtų panašeltis. Taigi mano frakcija nepritarė nei parlamento, nei tarybos pozicijai. Mes manome, kad reikia gerbti vieningos rinkos taisyklės, mums reikia remti valstybės paramos taisyklės ir bandyti visas šias problemas išspręsti iš platesnės perspektyvos, nenusileidžiant iki smulkmeniškų institucijų ginčių, e, kuriuos kai kurie žmonės velėsi. Pagal, pagal Lisabono sutartį šis parlamentas turi daug e, galių ir naudokime tomis galiomis atsakingai. Ačiū ponui Kelaninui, e, jungtinės kairiosios frakcijos vardu žodis poniai Cimer. Ačiū ponė pirmininkė. Bankų pertvarkymo mechanizmas yra svarbi sudėdamoji bankų sąjungos dalis. Ar tas mechanizmas ateitie turėtų būti naudojamas tam, kad finansų rinkos nežabotus veiksmus būtų galima pažaboti. Tiek e, vertinant e, tarybos pasiūlymus ir jos argumentus, tiek ir mūsų diskusijos čia parlamente eiga galime daryti išvadą, kad e, daug kalbame apie rimtus tikslus, tačiau <clears throat> kuomet galėsime e, viską vertinti proceso pabaigoje, tai e, viskas atrodys daug liūdniau, turint omenyje, kad tarybos atstovų šiandien salėje nėra. Nepaisant to, kad e, galbūt Graikija ir palaiko mūsų poziciją ir aš manau, kad visai neblogai, kad e, komisijos atstovai vis tik tai sėdi salėje. Tačiau mano frakcija nėra, ne visiškai įtikino pono Baroso atsakymas į e, jūsų nusiųstą rauš, raštą. Pageidaučiau aiškesnės komisijos pozicijos tam, kad komisija aiškiai E, pasakytų, ko siekia, siekdama pateisinti savo kaip sutarčių sergėtojos statusą. Vakar vyko trilogo dėrybos, tačiau faktas yra toks, kad e, taryba visiškai nepakeitė savo pozicijos, nei kalbant e, apie tarp vyriausybinį susitarimą, nei apie procedūras taikomas bankų pertvarkymui mes reikalaujame, kad dėl kad e, teisinių pagrindų toliau būtų laikoma 114 straipsnis, kalbant apie bankų pertvarkymą, mes taip pat būtume pasirengę susiaurinti darybinius susipareigojimus dėl tarp valstybinio e, susitarimo, e, tačiau turi būti visiškai aišku, kad esminiai sprendimai dėl bankų pertvarkymo mechanizmo turi būti priimami dalyvaujant Europos parlamentui, turime aiškiai pasakyti, kad nesitaiksysime su tarybos siekiu tarti paskutinį žodį, nes puikiai žinome, kad didžiosios valstybės narės taryboje sugebės pasiekti, kad būtų patvirtintos joms ir jų bankams naudingos taisyklės. Ir gali vėl atsitikti taip, kad e, privačių bankų skolos bus gražinamos visų mokesčių mokėtojų pinigais ir dėl to tik tai dar labiau padidės neligybė tarp valstybių narių ir problema taps dar rimtesnė. Mes tokiai pozicijai nepritarėme. Dar bendro bendro pobūdžio pastabą dar noriu pasakyti, kuomet diskutuojame apie tą principą, kad bankai yra per dideli, kad galėtų žlugti. Mes turime diskutuoti apie tai, kad bankai vykdo ne tik tą veiklą, kurią turėtų vykdyti, ir jeigu jie nevykdo E, vien tik tai tiesioginės bankinės veiklos, tai jiems reikėtų numatyti galimybę ir bankrutuoti. Mes neturėtume kištis į tokius procesus. Dar viena pastaba. Iš Vokietijos finansų ministerijos prieš kelias dienas gavome atitinkamą teisinį įvertinimą, kuriame teigiama, kad 114 sutarties straipsnis nėra tinkamas teisinis pagrindas, jo turėtų būti 352 straipsnis. Mes e, šiuos šių paaiškinimų <clears throat> nelaikome pakankamais ir nesuprantame, kodėl nebūtų galima 114 straipsnio laikyti teisinių pagrindų turint omenyje, kad Vokietijoje vyriausybė yra koalicinė ir jo yra ne tik konservatoriai, tačiau taip pat ir socialdemokratai. Socialdemokratai turėtų daryti didesnį spaudimą Vokietijos vyriausybėje tam, kad Vokietijos konservatorių pozicija netaptų galiausiai visos tarybos pozicija, reikia užkirsti tam kelią ir aš tikiuosi, kad socialdemokratai prisims šias rytėje atitinkamą atsakomybę pirmkas. Pone Cimer, jau turėtumėte baigti. Europos parlamentas negali leisti, leistis įspraudžiamas į kampą, nes Tai, kad nebuvo išaiškintos aplinkybės susijusios su darybiniais įgaliojimais, yra tarybos klaida. Jeigu nesustarsime dėl kadencijos pabaigos, sprendimas nebus priimtas, reikės darybas pradėti iš naujo. Pirmininkas EFD frakcijos vardu, ponui Tero suteikiamas žodis. Kiitos, herra puhemies. Minusta pan... Ačiū pirmininkė. Manau, kad Pirmasis bankų sąjungos etapas buvo geras, aš balsavau už jį, bet dėl antrojo etapo turiu labai gilių abejonių ir praktinio abejonių. Ekonomistai sako, kad e, toks mažas fondas mm, e, gali pakengti visam projektui ir aš esu susirūpinimės e, iš principo apie bendrasias atsakomybės e, šio mechanizmo, kuris pirmiausia susijęs su vyriausybėmis. Aišku, kad vyriausybės nori išvengti sistemos e, kai bus bendra jų atsakomybė už bankus ir kitas institucijas. Mes neturėtume sakyti piliečiams, kad sumažinsime naštą jiems. Tai nėra vis visa tiesa. Bankai perkels naštą e, kadangi jie e, taikys tam tikrus bankų mokesčius, o jie e, neigiamiausiai atsilieps tiems, kurie yra nepasiturintys. Ir negalima sakyti, kad be mokesčių mokėtojų pinigų mes išbrisime iš šios krizės. Dėl tvarkaraščio taip pat nesu tikras. Man atrodo, kad neteisingai darome, kadangi skubiname viską, mes turime greitai fondą sukurti, jeigu norime greitai viską pasiekti, bet mes taip galime strumpinti laiką e, nuo to deš, dešimties metų numatytų. E, mes negalime leisti savo užsitikrinti blo, pasiekti blogą rezultatą, nes tai yra nepriimtina. Pažiūrėkime, kaip viskas yra skirtingose šalyse. Suomijoje, mano šalys, šalyje yra trys dideli bankai, du yra šiaurės šalių bankai, jie veikia plačiau. Švedija ir Danija vis tik tai nepriklauso eurozonai. Tai kas atsitiks, jeigu tie šiaurės bankai patirs problemų? Ir Dabar atrodo viskas yra gerai, bet kas bus, e, kaip, pas, kaip viskas tai atsilieps skirtingom šalims ir mes bijome, kad reikės už viską mūsų mokėti. Be to, aš e, nesu tikras, ar reikia taip skubėti ir tada mes galbūt susidursime su dar viena krize ateityje, užuot įsprendę praeities. E, krizės. Ir reikia užtikrinti, kad taip vadinami toksiški balansai nepakliūtų į mechanizmą. Ir man atrodo, kad reikia mums nebijoti politinės atsakomybės, bet viską reikia daryti deramai. Ačiū dabar. Ne... Ponas Stojanovas neprisijungusių vardu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, aš per savo kadenciją visuomet gyniau Europos piliečių interesus, tų piliečių, kurie dabar žiūri mus, e, kurie sėdi lankytojų ložėje, kurie dirba kasdien, kad užsitikrintų geresnį ateitį. Tie žmonės, kaip ir bet kas kitas, nori, kad jų santaupos būtų apsaugotos, jos neno, jie nenorės mokėti du kart už e, finansinių ryklių neturinčių skrupulų klaidas. Man atrodo, kad dabar atėjo laikas e, veikti ryštingai, tai yra priminti visiems, kad Europos Sąjunga yra suvenerių valstybių sąjunga, ne 28 autonominių provincijų sąjunga. Norėčiau pritarti ponui Svobodai, jisai, kad mes neturėtume dėl tam tikrų motyvų atskirti tam tikrų šalių. Jeigu taikomas koks nors reguliavimo mechanizmas, tai jis turėtų galioti visoms šalims. Tačiau dabar matome problemą. Akivaizdu, kad ES neturi kompetencijų veikti šioje srityje. Ir uh, Jeigu viena iš valstybių narių ir pati didžiausia tai yra valstybė, kurioje veikia Europos centrinis bankas. Ir jeigu ši didelė šalis mano, kad gali būti problemų dėl viso to projekto, turėtume klausti savęs, ar viskas yra gerai. Aš šiaip pritariu visiems kolegoms, visiems kalbėtojams. Aš, e, kai diskutavome dėl šių pranešimų, remiau šį pranešimą nuo pat pradžios, bet aišku, kad jeigu mes norime, kad sistema būtų veiksminga visiems, turime e, reformuoti sutartis, jas reikia keisti. Ir visos valstybės narės, kai Um, suverenios tautos pritars tiems pokyčiams, galėsime perėti prie kito etapo, federalizavimo tam tikro. Aš uh, man atrodo, kad dabar Europos komisija ir uh, ponas Dragis perėjo, peržengė visas ribas. Tai nėra kažkoks uh, kompiuterinis žaidimas, kai bandome, ar mes nebandome dabar prisivalgyti tų magiškų grybų mes turime rimtai dirbti ir kurti suverenę Europą. Dabar komiteto pirmininkė pane Bauls. Ačiū. Mes išklausėme frakcijos pirmininko, mes stipriname mano komiteto poziciją e, ir diskutavome anksčiau šią savaitę dėl šio klausimo. Mes norime išlaikyti uh, Mm, esminius svarbiausius dalykus ir turime darytis dėl tų pagrindinių dalykų. Vyko trys dvišaliai sutikimai, bet Graikija, kaip pirmininkaujantį šalis, neturėjo įgaliojimų darytis. Ir negalėjo nieko pasakyti daugiau negu kad tarybos pozicija. Ir mes dabar nebegalėjome uh, giliau išaiškinti vieni kitų pozicijos ir paprasčiausiai išvaistėme savo laiką. Aš uh, savo iniciatyvą asmenę išreiškiau ir pateikiau savo nuomonę dėl kai kurių dalykų, kurie yra e, siekia toliau negu parlamento pozicija. Ir komisija e, prisidėjo, paremė mane, bet kad galėtume žengti į priekį, e, turi dalyvauti dvi pusės. Ir aš nenoriu, kad mano kolegos dabar žengtų vieni toliau ir taryba turi galiausiai pajudėti ir pasitelkti fantaziją, pademonstruoti daugiau europietiškumo. Uh, Ir um, smulkų žingsneliai yra nepakankamas dalykas. Kai kurie ministrai sako, nėra jokio lankstumo, bet uh, taip uh, neturėtume uh, dirbti. Uh, tam tikri tarybos ir parlamento pozicijų spektai yra vertingi. Ir jeigu mes kalbėsime apie bendrą pertvarkymo mechanizmą, tai reikia geriausius dalykus pasirinkti, o ne geriausius ir blogiausius iš vienos pusės dalykus. Bendras sprendimas reiškia, kad mes turime ieškoti geriausių dalykų abiejose pusėse. Šiandieną galime e, pademonstruoti, kad balsuosime dėl vienos pusės pozicijos, tada grįšime vėliau ir galėsime balsuoti dėl gero kompromiso, bet mes negryšime, nebalsuosime dėl tarybos pozicijos ar e, beveik identiškos jos kitos versijos. Ačiū. Ačiū, poniai Buls. Pavaduodamas pranešėją e, Ferreira, kalbės dabar panas Sančias prisėdo. Labai ačiū pirmininkė, e, ponios Ferreiros vardu. Que se han realizado aquí eh, con motivo de. Taigi, pirmininkas. Kolega Langinai, aš taip pat girdžiu tą patį, dėkoju už jūsų informacija atrodo, kad vokiečių kalbos vertėjams kilo techninių problemų, tačiau jie vėl grįžo į trasą. Prašau tęsti, ponė Sančias prisėdo. Tiesiu, ponė pirmininkė. contenido de los debates que se ha realizado con motivo de la presentación de nuestra eh, posición en la comisión de economía y hoy por parte de los líderes de grupo. Šiandieną kalbėjo frakcijų vadovai ir manau, kad mes perėmėme prie kito etapo. Palaukite, ponė Sančias, prisėd. Labai apgailestauju. Vokiečių kabinos vertėjai man sako, kad jiems yra išjungiamas mikrofonas. Kas tą mikrofoną išrenginė? Anglai tą daro. Taigi, prašom jungtinės karalystės kabinos truputėlį santūriau elgtis mm, vertėjų kabinoje tam, kad būtų galima užtikrinti vertimą į vokiečių kalbą. Atsiprašome, ponė Sančias prisėda, teskite. Correct. Taigi, labai esame suinteresuoti tuo, kad veiktų vertimas į vokiečių kalbą. Baus komiteto pirmininkė jau kalbėjo apie tai, kad trilogo darybose rezultatų pasiekta nebuvo. Turime dabar balsuoti parlamente tam, kad pabrėžtume e, parlamento kaip teisėkuros institucijos vaidmenį ir užtikrintume, kad šiame teisės akte būtų pačios svarbiausios nuostatos ir <clears throat> jos būtų tinkamai suformuluotos. Bankų sąjunga yra sudėdamoji e, visos ES struktūros dalis, todėl mums reikia patvirtinti ir tinkamą bankų pertvarkymo mechanizmą su atitinkamu finansiniu pagrindu, todėl raginame tarybą imtis veiksmų, suteikti pirmininkaujančiai Graikijai darybinius įgaliojimus. Mes siekime susitarti pirmojų svarstymų, tačiau tas susitarimas turi turėti atitinkamą turinį ir būti atitinkamai ambicingas. Ačiū žodis teikiamas komisijos pirmininkai, ponai Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponai parlamento nariai ir ponios, dėkoju, kad pakvietėte mane pristatyti komisijos nuomonę dėl svarbos klausimo Bankų sąjungos antrojo ramščio po to, kai pakankamai greitai, tačiau pakankamai rimtai taip pat sukūrėme tą pirmąjį e, bankų sistemos priežiūros ramsti, prie kurio gali prisijungti visi ES bankai, net ir tie, kurie nepriklauso eurozonai tiek svarstant ekonominius, tiek ekologinius klausimus, e, prevencija kainuoja mažiau nei e, taisimo darbai, priežiūra e, kainuoja tikrai mažiau, o kuomet reikia taisyti, tai ir tie parengti taisimo darbai kainuoja mažiau nei chaotiški, netvarkingi taisimo ar tvarkymo darbai. Antradienį Jums pristačiau komisijos poziciją. Komisija taip pat mano, kad ši rezoliucija reikalinga, reikia ją patvirtinti pakankamai skubiai. Kaip minėjo ponia Vortman Kol, aš manau, Tiksliau noriu pasakyti, kad komisija kaip ir parlamentas siekia gero patikimo susitarimo tam, kad pradėtų veikti tvirtas, veiksmingas mechanizmas, kurį pasitelkus būtų galima užtikrinti bankų pertvarkymą ir jeigu <clears throat> prireiktų be didelio dėlsimo būtų galima vykdyti tvarkingą bankų veiklos nutraukimo e, bankų likvidavimo e, procedūrą, e, už kurią neturėtų mokėti mokesčių mokėtojai. Kalbant e, apie vakardienos trilogą, tai jis įvyko konstruktyvioje dvasioje. Turiu konstatuoti ir ponė Baus, ponė Vortman Kol, Gular, Vicky Ford, ponas Giegoldas, ponas Sančias Presėdo, kuris tarp kitko pavaduoja ponė Eliza Ferreira pranešėja, kuri dėl sveikatos problemų negalėjo dalyvauti trilogo posėdėje. Tai parodo mūsų visų pastangas. Ir taryba vakar laikėsi pakankamai atviros pozicijos, apie tai kalbėjo taip pat prieš kelias dienas ponas Veneselos. Mes apsvarstėme įvairius techninius šio dokumento teksto aspektus. <clears throat> Dokumentas yra pakankamai sudėtingas, plataus masto, ten yra nemažai grėsmių ir iššūkių, kuomet kalbame apie bankinių institucijų veiklos nutraukimą, tai reikia nepamiršti, kad finansų sektorius e, susijęs su 75 procentais ES ekonomikos ir dar, darė sisteminį poveikį visų valstybių narių ekonomikai krizės laikotarpiu kodėl turime veikti negaiždami laiko. Pritariu poniai Vortman Kol ir ponas Ferhofstas, kuris išėjo kalbėjo apie krizės pamokas. Turime sąžininkai pripažinti, kad visi kartu, tiek parlamentas, tiek taryba komisija, siekia išmokti krizės pamokas, daugiau nei 30 teisės aktų pasiūlymų buvo pateikta, amerikiečiai E, taip pat imasi tinkamų priemonių, siekdami apsaugoti savo indėlininkus <clears throat> mokesčių mokėtojus ir mes taip pat to siekiame galbūt šiek tiek kitokiais būdais. Darbas dar nebaigtas, reikia pastatyti antrai bankų sąjungos ramsti, poniai Cimer, noriu pasakyti, nors į manęs ir neklauso, tačiau tikiuosi, kad e, turės toj galimybę. Labai ačiū, kad užsidėjote ausinės. Kadangi aš jūsų klausiausi, tai norėčiau jums pasakyti, kad atkreipkite dėmesį į komisijos praėjusią savaitę pasiūlytą dokumento tekstą dėl 30 didžiausių bankų struktūrinės reformos. Sėkime paraginti tuos didžiosius bankus atlikti savo namų darbus, teikti paskolas verslui, įmonėms, vartotojams, o ne užsiminėti spekulacijomis turime sąžininkai pripažinti, kad kol bus pasiektas sustarimas, dar reiks daug ką nuveikti. Pirmiausia, reiks įspręsti vieną iš svarbiausių Europos parlamentui klausimą susijusi su tarp vyriausybiniu susitarimu, kurios siekia e, taryba. Antradienį jums pristačiau komisijos poziciją šio klausimu. Esame įsitikinę, kad 114 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas. Taip, ponė Stojanovai, turime teisinį pagrindą, kuriuo remdamėsi galime veikti. Dar kartą pakartosiu, tai yra 114 straipsnis ir juo remdamėsi turime sukurti pertvarkymo fondą. Kalbant apie tarp vyriausybinį susitarimą, reikia sakyti, kad mūsų teisės taryba nemano, kad jis prieštarautų ES sutartims, jeigu būtų atinkamai apibrėžti šio fondo įgaliojimai. Taigi, ponė Cimer, mūsų pozicija reiškia aiškiai, ponas Baroso atsiuntė atsakymą ponui Šulcui ir aš esu pasirengęs patikslinti jums mūsų poziciją, atsakyti į klausimus taip pat ir susijusius su teisiniais aspektais. Jeigu Europos parlamentas bus pasirengęs siekti kompromiso šiuo opiu klausimu, tai tikiuosi, kad taryba mus išgirs ir tinkamai įvertins šį parlamento pozicijos pasikeitimą ir e, pakeisti savo poziciją dėl visų kitų darybinių e, klausimų, ypač susijusių su bankų e, pertvarkymo mechanizmu, apie tuos visus aspektus, ką tik minėjo ponė Baus. Tai yra finansavimas, valdymas, demokratinė e, bankų <clears throat> valdybų atsakomybė, tai yra visi šie klausimai, kurie buvo svastyti e, trilogė, galiu jums telegrafo principų visus pagrindinius principus pristatyti. Pirmiausiai, turime galvoti apie tai, kaip taikyti abipusiškumo principą su valstybės narėmis siekiant e, bendro fondo lėšas tinkamai panaudoti nuo pat pirmosios dienos. Ir aš galiu pakartoti pono Ferhofštato idėją, pavyzdžiui, svarstyti galimybę pasirašyti priešybinį sustarimą laik, laikinam laikotarpiu, tai yra ribotam laikotarpiu. Kas Kalbant apie atsarginius variantus, taip pat turėtume juos numatyti, taip pat reikia numatyti tokį mechanizmą sprendimų prieimimo, kuri pasitelkus būtų e, pasinaudojama visomis teisinėmis garantijomis ir galimybė uh, priimti sprendimus ir e, imtis veiksmų. Ponios Kalananas yra teisus, svarbu, kad šis mechanizmas būtų veiksmingas, todėl jį <clears throat> reikia patvirtinti tokį, kad e, šiuo mechanizmu naudojantis būtų galima užbėgti už akių galimoms naujoms krizėms. Ir mes tikimės, kad toks mechanizmas bus sukurtas remiantis bankų, priežiūros, bankų veiklos priežiūros mechanizmo kūrimo patirtimi. Pasiūlymai yra padėti ant stalo, taigi reikia pademonstruoti gerą valią ir siekti kompromiso, nes laiko nėra daug. Žinau, kad e, parlamentas tam yra pasirengęs. Darau tokią išvadą iš šių diskusijų. Reikia siekti ambicingo sprendimo, patvirtinti atsparų tvirtą pertvarkymo mechanizmą, kuris būtų naudingas indėlininkams ir mokesčių mokėtojams ir kaip nesiniai kalbėjau vidaus rinkos komitete, vidaus rinkos, bendrosios rinkos sistemoje dar yra tokių šalių, kurios nepriklauso eurozonai, tačiau tom šalims taip pat svarbus yra euro stabilumas, todėl būtina taikyti visiems bendras taisyklės, taip pat ir susijusias su valstybės sektoriaus teikimo pagalba finansų sektorium, tam, kad sėkmingai veiktų bendroji rinka, reikia toliau žengti į priekį ir kaip minėjo ponai Svoboda ir Ferhofštatas, reikia suteikti ekofino tarybai mm, darybinius įgaliojimus pirmininkaujančiai šaliai. Ta reikia padaryti, komisija savo ruoštų yra pasirengusi atlikti savo vaidmenį, tą mes ir toliau darysime, esame visapusiškai pasirengę dėrėtis ir siekti, kad būtų sukurtas autentiškas europinis bankų pertvarkos mechanizmas, apie tai kalbėjo ponai Kombenditas, ponas Svoboda, ir kad tai kad tame mechanizme neatsispindėtų ir nebūtų juo ginami vien tik tai nacionaliniai interesai. Reikia šį mechanizmą sukurti ES lygmenių. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariui gerbiami ponios ir ponai. Dėkoju frakcijų atstovams už jų pareiškimus ir tikiuosi, kad visi sutarėme dėl to, kad bankų sąjunga yra vienas iš svarbiausių, jeigu ne pats svarbiausias šios kadencijos politinis projektas ir patvirtinę bei sukūrę bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą patvirtintume ne tik eurozonai, tačiau ir visai Europos Sąjungai ir jos ekonomikai svarbu projektą. Padėtis dabar yra štai kokia. Ekonomikos ir pinigų komitetas Europos parlamente patvirtino savo poziciją gruodžio mėnesį, taryba savo poziciją patvirtino ir priėmė kitą dieną. Dabar abi teisėkuros institucijos privalo susitarti tarpusavyje dėl opaus kompromiso tam, kad abi institucijos e, balsų daugumą galėtų jam pritarti. Frakcijų pirmininkų, komitetų pirmininkų pranešėjų pareiškimus šiandien vertinu taip, kad Europos parlamentas kaip teisėkuros institucija čia bendrame procese turi atlikti labai svarbu vaidmenį. Tačiau turiu atkreipti dėmesį į du aspektus. Pirmasis yra tas, kad mūsų parlamentas užtikrina demokratinį teisėtumą ir skaidrumą ir negalime taikstytis su tuo, kad e, nebūtų įsiklausoma į mūsų kaip e, teisėkros institucijos e, poziciją. Ir aš todėl dabar atsižvelgdamas frakcijų pageidavimą nusiųsiu tarybai raštą ir e, tikiuosi, kad ponas Barnie bus pasirengęs dalyvauti iš ankstinėse konsultacijose tarp institucinėse ir aš e, šį raštą komisijos nariui Barnie atitinkama forma parengta ir perduosiu. Ponai Roilį suteikimas žodis. Pone pirmininkė, galbūt man galėtų kas nors paprastai paaiškinti, ką, e, kodėl mes turime taikyti šią jokingą procedūrą šį klausimą svarstydami. Komitete buvo priimtas sprendimas nebalsuoti parlamente ir pradėti trilogo dėrybas. Po to buvo pradėtos konsultacijos. Puiku. Dabar per šią plenarnių posėdžių savaitę du kartus ir e, per dvi dienas kalbama <clears throat> ta pačia tema jūs svarstama, dar to niekad nebuvo. Po to priimami papildomi sprendimai, jūs rašote dar papildomus raštus ir e, paraleliai dar rengiama trilogo procedūra. Kodėl nepasirinkama viena arba kita procedūra ir viskas yra sujaukim, suplakama į vieną krūvą? Ar yra kokia nors priežastis, kodėl mes šias dvi procedūras suplakame į vieną? E, Ar ateitie visą laiką taip elgsimės? ob sie ein einfaches gemüt sind herr reul das überlasse ich ihrer eigenen feststellung. ich äh, bin Na, ar jūs esate toks äh, ramus, ponė Roli, tai aš leidžiu, leisiu jums pačiam dėl to nuspręsti pirmininkų suėga pareiškė pagėdavimą, kad prieš trilogo susitikimą trečiadienį vyktų atitinkamos diskusijos plenarinėme posėdėje. Pirmininkų suėga priėmė sprendimą, kad po vakarykščio trilogo šiandien e, ryte pirmininkų suėga sustikti su darybininkų komanda. Tas susitikimas įvyko ir kad papildomai po to dar frakcijų pirmininkai galėtų pristatyti savo frakcijų poziciją, atsižvelgiant į vakarykščio trilogo rezultatus, tai ką tik ir įvyko. Be to, pirmininkų sueiga jau prieš dvi savaitės priėmė sprendimą ekonomikos komiteto e, pakeitimus teikti šiandien balsavimui rekomenduojant, kad šis balsavimas nebūtų galutinis ir pirmininkų suėgos motivacija buvo tokia, kad buvo norima pasiūsti tarybai signalą apie tai, kokia yra ekonomikos komiteto pozicija, kurią didelė balsų dauguma remia visas parlamentas, tam, kad dėrybininkų pozicijos būtų sustiprintos prieš dėrybų su taryba pradžią pirmininkų suėgoje. Yeah didelė balsų dauguma buvo tokia pozicija patvirtinta, nepritarė tik dvi frakcijos jai. Taigi aš jums siūlau aptarti šį klausimą su Europos liaudės partijos frakcijos atsakingais pareigūnais ir viską išsiaiškinti. Aš, <clears throat> e, kadangi turiu vykdyti savo pareigas, privalau gyvendinti pirmininkų suėgos priimtus sprendimus ir aš tų sprendimų neinicijavau, aš jiems tik pritariu. Ar būtų dar norinčiųjų pasisakyti šio klausimu? Prašau. Hačimanskis. Panas Šimanskis. Panie przewodniczący, panie i panowie. Panie pirmininkė, ponės ir ponai. Vakar, kai kalbėjom apie uh, energetikos ir klimato kaitos politiką po 2030 metų, e, man buvo neįmanoma pasisakyti dėl šio pranešimo galutinio pavydalo. Ir tai be abejo nes turėjo įtakos balsavimui. Vakar po pietų gavau informacijos iš parlamento valdybos, kad uh, pirmininkas nesiergia pagal darbo tvarkos taisyklės. Todėl aš norėčiau gauti oficialų Europos parlamento pirmininko pareiškimą apie tokią man nepriimtiną praktiką. Äh, Pone Šimanski, jūsų teiginiai yra visiškai pagristi. Vakar prieš balsavimą paprašėte žodžio raštu, išvakarėse pateikėte tokį prašymą. Taigi jūsų elgesys yra visiškai korektiškas. <clears throat> Posėdžio tarnybų klaida ir posėdžio pirmininkavusios parlamento vicepirmininkės klaida buvo, kad jums žodis nebuvo suteiktas e, ir aš e, ėmiausi jūsų skundo svarstymo, aptariau jį frakcijų pirmininkų suvaigoje šiandien, išsiaiškinom visas aplinkybės. Iš tiesų, turime pripažinti, kad įvyko klaida susijusi su žmogiškoju faktoriumi ir mes už šią klaibą ir, klaidą ir aplaidumą atsiprašome. Iš tiesų, jums žodis turėjo būti suteiktas. Kelly. Ponas Kelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dėl darbo tvarkos noriu pasisakyti ir jis yra susijęs su pirmininkų sueigos sprendimu šiandien atšaukti diskusiją dėl uh, žalos, uh, kurią patyrė ES vakarinė pakrantė, Ispanija, Portugalija, Junktinė karalystė ypač. Uh, Ir taip yra dėl užsitęsusių precedento neturinčių audrų, tai turi didžiulės įtakos žmonių gyvenimo sąlygoms. Šiuo metu mes turėtume pademonstruoti solidarumą su tai žmonėmis. Ypač žinome, e, šiandien e, buvo laiko darbo e, programoje nuo 10 iki 11 buvo laiko, kodėl mes negalėjome įtraukti šio klausimo, kodėl mes negalim pademonstruoti solidarumą su nukentėjusiais žmonėm ir padėti jiems, kada tik tai įmanoma padaryti. Pone Keli, čia taip pat viskas susijęs su pirmininkų suėgoje priimtais sprendimais. Frakcijos nepagėdavo, kad šis klausimas e, šiandien ryte būtų įtrauktas į darbo atvarkę tačiau žinoma, bet kada jį galima į darbo atvarkę gražinti. Man pranešė, kad atsakingasis komitetas turėtų imti svarstyti šio klausimo ir tuomet būtų galima įtraukti jį į kitos plenarinės sesijos darbo atvarkę. Ponai Golnišis žodis. Ah Palaukite, ponė Golnišiai. Ponas Svoboda, dėl e, to, ką, ką tik kalbėjo ponas Kelis, norėjote pasakyti, prašau. Norėjau tik ponai Kelį pranešti, kad jau buvo pateiktas prašymas įtraukti klausimą į kitos plenarinės sesijos darbo atvarkę dėl to, kad ir kitose regionuose Austrijoje, Italijoje dėl e, potvinių ir e, sniego Buvo padaryta didžiulė žala, tikėsimės, kad šis klausimas bus trauktas į kitos parlamentinės sesijos darbotvarkį, jūsų frakcija tam pritar žodis ponui Golnišui. Pone pirmininkė, labai trumpai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs pagal jūsų e, pareigas pripažinote klaidą, kuri buvo padaryta pono Šimanskio e, atžvilgiu. Bet reikia pasakyti, kad kai kurių Europos parlamento narių uh, E, atvejais tokių dalykų ir ne, pasitaiko ir ne visuomet girdime atsiprašymą. Pona Šimanskis sakė, kad pranešėjas rekomendavo balsuoti prieš tekstą, tai atsitinka retai. Ir jeigu jo pasisakymas būtų įvykęs, tai e, rezu, balsavimo rezultatas būtų pasikeitęs Todėl mes pagristai manome, kad balsavimas buvo pakreiktas ir tai pasitiko todėl, kad buvo nesilaikoma darbo tvarkos taisyklių, pranešėjų nebuvo suteikta galimybė pasisakyti ir aš manau, kad balsuoti reikėtų iš naujo. Ja, Goldnisch, logischerweise haben wir. Pone Goldnischai, kadangi šis klausimas buvo intensyviai svarstomas, e, e, vertinant jį darbo tvarkos taisyklių kontekste.